View, but... Kolegos, nežinau, kokia jūsų nuomonė, bet e, galbūt jau pradėkime. EPP nariai yra, žaliųjų nariai yra, kažkiek socialistų. Gal kas nors prisimena praėjusią kadenciją, ar taip viso posėdžio metu bus. Šį kartą pradedu posėdį nuo 11 darbo tvarkės punkto ES solidarumo fondas. Suteikiu žodį pranešėjai poniai Feragut. Ačiū pirmininkė. Noriu aptarti ES solidarumo fondą. Jis buvo įsteigtas 2002 metais. Skirtas ES reaguoti, kai tam tikrame regione įvyksta gamtos nelaimė. Fondas skiriamas ir valstybėms narėms, ir stojimo šalims, tai yra ne ES narėms nukentėjusiems nuo gamtos katastrofų. Iki 2002 metų tokių intervencijų instrumentų nebuvo. Manyčiau, kad savo gyvavimo metais savo svarbą fondas įrodė. 2005-aisiais atlikta fondo modifikacijų dėl tam tikrų pasiūlyta modifikacijų, tačiau taryba jas atmetė. Tai buvo susijęs su išlaidomis ir kriterijais. 2012-aisiais aš pati pristačiau pranešimą apie reglamentą su pasiūlymais, kaip jis galėtų būti veiksmingesnis ir kokių pakeitimų reikėtų padaryti. Kokius pakeitimus mes siūlome, kuo jie skiriasi nuo komisijos. Tiesa, su komisija dar vyks darybos. Kalbant apie didelės gamtos katastrofas, Beje, fondo riba yra 3 milijardai eurų. Viršijus tą ribą e, katastrofa laikoma didelė. Du trešdaliai fondo skiriama regioninėms nelaimėms. Pagal dabartinį dokumentą teigiama, kad finansuojamos, finansuojami tokie atvejai, nuo kurių nukenčia gyvenimo sąlygos, taip pat e, kitos aplinkybės, e, kurios turi įtakos gyvenimo sąlygomis. Tai gana miglotas apibrėžimas. Regionai daug tikėjosi iš fondo, tačiau negalėjo būti tikri, ar pinigų iš komisijos gaus. Kad tie lūkesčiai nebūtų pernelyg dideli, komisija patys pasiūlė pakeitimų ir siūloma nustatyti tam tikrą ribą - 1 procentą regioninio BVP, jei žala siekia 1 procentą, komisija siūlo 1,5 procento, aš pati siūlau 1 procentą, regionai pritarė 1 procentui. Dėl tos ribos, pagal kurią būtų skiriamas finansavimas. Dar kitas svarbus klausimas yra avansiniai mokėjimai. Įvykus gamtos nelaimiai, nepaprastai svarbu iš karto stabdyti pasiekmes, kad situacija toliau neblogėtų. Komisija numato, kad galima skirti pagal tokį avansą iki 10 procentų iki 30 milijonų eurų kaip greito reagavimo finansavimą. ir šios lėšos išmokamos iš karto. Gavome įvairiausių pageidavimų dėl e, tam tikrų gamtos reiškinių, kurie trunka ilgą laiką finansavimo. Pavyzdžiui, numatyta, kad finansuojama pagalba sausros atvejais, o dabar pagal antrąjį pakeitimą siūloma finansuoti ir e, potvinių pasiekmes. Įvykus gamtos nelaimiai, pagalbos prašytojas turi 10 savaičių, per kurias gali kreiptis dėl finansavimo. Tačiau 10 savaičių yra labai trumpas laikotarpis, nes pirmiausia, valdžios institucijams svarbiausia spręsti problemas vietoje, padėti žmonėms vietoje. O e, dėl tos žalos masto, galvojant apie žalos mastą, gerai būtų pratesti e, tą laikotarpį Svarbu yra išklausyti regionų nuomonę. Įdomu tai, kad jie pageidauja pagalbos ne tik infrastruktūros atkūrimui, bet ir užsiimti tam tikrais prevenciniais veiksmais. Kitas klausimas. Kartais gamtos nelaimės įvyksta pasienio regionuose, kurie neklasifikuojami kaip NATS regionai. NATS 2 regionai pagal jų, e, pagal tą reikalavimą e, finansuojama pagalba mažiems regionams. Taip pat galima kreiptis pagalbos, jeigu atitinkamas gyventojų skaičiaus reikalavimas. Dėl įgyvendinimo datos buvo numatyta vieneri metai skirti pinigams išleisti, dabar mes norime pratesti iki 18 metų, kad atsirastų lankstumo. Kas dar svarbu? Tai techninė pagalba. Gamtinės nelaimės dažnai atsitinka regionuose, kurie ir šiaip patiria sunkumų. Imkime paskutinę. Sardinijoje neseniai įvykiai tai šiaip ar taip yra maži regionai, jų infrastruktūra ribota ir biudžetas ribotas. Galėtume panaudoti fondo tam tikrą procentą, pavyzdžiui, porą procentų ir skirti tai techniniai pagalbai. iš kurių būtų finansuojamas architektų, inžinierių darbas. Štai tokia pranešimo apžvalga. Jeigu spėsime, pateiksime pranešimą pirmadienį, kad jis būtų verčiamas raštu ir suspėtume pagal visus laiko grafike numatytus terminus. <clears throat> Tuomet spėtume balsuoti e, šiais metais komitete, e, po to plenarinėme posėdėje kovo mėnesį balsuotume. Tikiuosi, kad dėl skirtumų darybų metu pavyks susitarti. E, dėl finansinių priežasčių fondas sumažintas nuo 1 milijardo iki 500 milijonų eurų. Aš pati pageidaučiau, kad fondas būtų skiriamas padengti platesniam spektrui e, gamtinių nelaimių, nes jų daugėja ir dėl klimato kaitos. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Nikos, jūs kalbėsite turbūt socialistų vardu. Nikos, jums suteikiame žodis kaip šešėliniam pranešėjui. Turime e, rasti sprendimą, kaip užtikrinti naudingai solidarumo fondo panaudojimą. Kaip pastebėjome, gamtinių nelaimės skaičius išaugo, taip yra ir dėl klimato kaitos ir tų gamtos reiškinių. E, tie gamtos reiškiniai yra intensyvesni. Reikia kalbėti apie regionus, kuriuos kuriuose nuolatos būna potviniai arba miškų gaisrai. Ir reikia pasiekti susitarimo su taryba, kad būtų galima veiksmingai išnaudoti šį fondą. Aš pritariu daugeliu pranešėjos e, išdėstytų pasiūlymų pranešime ir manau, kad bus galima e, toliau bendradarbiauti. Kaip jau buvo Mm, kalbėta, reikia visų pirma galvoti apie tai, kad kai kurie reiškiniai kartojasi. Ir todėl reikia kaupti žinias ir patirtį apie įvykusias gamtos nelaimės tam, kad būtume pasirengę, jei tokie reiškiniai pasikartotų. Pavyzdžiui, potviniai vyksta kartais dėl to, kad yra in, infrastruktūros problemų, kad e, po žeme, po, po vandeniniai, po žeminiai vandens šaltiniai negali e, tekėti natūraliu keliu. E, Todėl reikia bandyti išsiaiškinti tokių reiškinių priežastis. Ir kartais paaiškėja, kad e, tuos, tuos reiškinius sukelia ir gamtos reiškiniai, bei taip pat ir e, neteisingai suplanuota infrastruktūra. Pranešime reiktų aptarti ir išvadas, e, tai, taip pat aptarti, pažymėti tuos atvejus, kuomet buvo padarytos klaidos. Manau, kad e, fondo lėš, kad e, pretenduoti į fondo lėšų panaudojimą reiktų suteikti galimybę ir potvinių, ir gaisrų atvejais. Taip pat noriu akcentuoti, kad labai svarbu tinkamai sutvarkyti e, ka, nuotekų kanalizacijos sistemą konkrečiame regione. Ir vyriausybė turi užtikrinti, kad būtų tinkamai panaudojamos viešųjų fondų lėšos. situacija būna sudėtingesnė, kai kalbame apie e, pasienio regionus, bet, kaip sakiau, ypač akcentuočiau, kad reikia tinkamai sutvarkyti kanalizacijos sistemą. Siūlymas padidinti padidinti paramos panaudojimą iki 1 procento regioninio BVP Reikėtų nepamiršti, kad kartais numatytos procedūros labai užtrunka. Reikia parengti apžval, tyrimą, užtikrinti, kad būtų įgyvendinti visi numatyti procedūros etapai ir, ir dėl to fondo lėšų panaudojimas kartais labai vėluoja. Valdžios institucijos privalo pateikti mm, ataskaitą per dešimt dienų. Dešimt dienų yra trumpas laikotarpis, bet juk pirmiausia e, valdžia bandys padėti žmonėms atsidūrusiems nelaimėje. Ir dar vienas dalykas. Žinau, kad egzistuoja uh, ekspertų, e, grupės ekspertų tinklas, kurie yra pasirengę suteikti pagalbą ištikus nelaimiai. manau, kad reikia e, sudaryti sąrašą tokių asmenų, su kuriais galima keistis informaciją ir kur, kurių, kurias galima pasitelkti prireikus. Nikos Mariterės San Sančes Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma labai pasidžiaugti šio pasiūlymu reformuoti solidarumo fondą. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad pranešimas eina tinkama kryptimi. Uh, 2005 praėjo 8 metai, e, lėšų panaudojimas e, regionams yra įstrigęs. Regionai laukia, manau, kad reikia supaprastinti procedūras, tačiau nežiūrinti tai, taryba atsisako e, ieškoti sutarimo ir, ir tikrai tai apgailėtina, kad negalime susitarti. E, komisijos narys Han paskelbė apie tai, kad 400 milijonų eurų skirta Vokietijai, e, Čekijos Respublikai ir Rumunijai siekiant e, mm, likviduoti tose šalise praėjusiais metais įvykusių potvinių pasiekmes. Reglamento tikriausiai nereikia peržiūrėti, tiesiog reikia skirti, panaudoti tas, priemon, tas, tas, tas, tas lėšas Nepamirškime, kiek laiko Italija laukia galimybės pasinaudoti fondo lėšomis. E, kore, pa, pakeitus fondo e, taisyklės turėtų būti lengviau panaudoti jo lėšas, nes tuo tarpu ES greičiau reaguoja e, į pasaulyje įvykusias nelaimės, o ne į savo šal, šal, šal, iš narių šalise įvykusias nelaimės. E, mes fondo lėšų panaudojimas. Manau, kad kaip, kaip žinome, dėl, prognozuojame, kad dėl klimato kaitos ir kitų reiškinių e, gam, tokie ekstremalūs gam, gamtos reiškiniai e, ant aktyvės, intensyvės. Pavyzdžiui, šiais metais e, Prancūzijoje įvykę pot, pietose įvykę potviniai nusinešė žmonių gyvybių ir tikriausiai viską žinote apie tą atvejį ir e, nukentėjo ir e, žemės, ūk, mm, žemės ūkiui skirti plotai, taip pat buvo suniokotas paveldas. Taigi regioninės katastrofos yra tikrai sudėtingas klausimas. Aš pritariu siūlymams įdėkti reikalingas reformas, 10 procentų skirti e, ypač skubiems atvejams ir 1 procent ir, ir ribą kriterijų numatyti 1 procentą regioninio BVP. Taip pat ne, atsižvelgiant į tai, kad mes pradedame ruoštis Europos e, parlamento rinkimams, e, turime nepamiršti, kas aktualu mums terito, mūsų teritorijoms e, siekti puoselėti regionų e, išteklius. O mūsų komitetui svarbiausia, kad būtų įmanoma sparčiai dirbti ir susitarti. Ir aš e, pritariu siūlymui pratesti laikotarpį, per kurį galima teikti prašymą pagalbai. Manau, kad tai, kad fondo lėšos sumažėjo iki 500 milijonų, nėra gera žinia, nes solidarumo čia nedaug. E, ir vis dėlto jo lėšos nėra panaudojamos, ne visos jo lėšos yra panaudojamos, nes dėl, dėl to, kad panaudojimo taisyklės yra sudėtingos. Ir atsirgėti tai, kad lėšos sumažintos, reikia ieškoti lėšų, lėšų ir kitur, pavyzdžiui, struktūrinėse fonduose. E, ypač e, potvinių, sausrų, miškų gaisrų atvejais. Matau, kad e, regioninio fondo lėšos taip pat turėtų būti panaudojamos e, sprendžiant tokias problemas. Ačiū. Merci, Mariteres. Euh, Džordžius Stavrakakis. Dėkuoju, Mariteres. Dabar žodis, žodis e, ponas Stavrakakiui. Mėly kolegos, aš visų pirma norėčiau pasidžiaugti, pasveikinti pranešėją, parengus dokumentą, kaip jūs galbūt jau žinote, aš esu nuomonės pranešėjas, biudžeto komiteto atstovas ir mes jau pasikeitėme nuomonėmis, aš galiu pateikti nuomonės projektą, bet apsiribosiu tik tai problemomis, kurios yra susijusios su biudžeto komiteto kompetencijomis. Taigi aš sveikinu komisijos, Europos komisijos pasiūlymą, kuris iš esmės eina teisingų kelių. Bet aš norėčiau pasiūlyti biudžeto komitetui eiti, eiti šiek tiek toliau, sprendžiant kai kurias problemas. Aš, aišku, pritariu tai idėjai, kad reikėtų mobilizuoti solidarumo fondas, jeigu yra nepaprastos gamtos katastrofos regionuose. Bet reikėtų sumažinti tą slengti, slengti iki vieno procento BVP regiono. Aš pritariu, kad būtų pervesti avansai į atitinkamą šalį ir siūlau atnaujinti atnaujinti tą ribą iki 15 procentų iš visos numatytos sumos, finansinės pagalbos sumos, kuri neturėtų viršyti 40 milijonų eurų nes vis tiek yra didžiuliai finansiniai nuostoliai. Bet reikia norėti atkreipti dėmesį į faktą, kad komiteto pasiūlymas ketvirto straipsnio A dalis, e, avansinis finansavimas šiuo metu reikėtų pakeisti reglamentą mm, ir tai kelia problemų. Ir čia mes turim rasti alternatyvės finansavimo priemonės. Ir siūlau e, su pra, pratesti laikotarpį nuo 12 iki 18 mėnesių, e, kaip pavyzdžiui, e, viešosios rinkos, viešųjų pirkimų konkursas reikalauja ilgesnio proceso kai kuriuose šalise. Čia tikrai fondas turėtų būti galimas, turėtų, reikėtų finansuoti kaip su kitais e, instrumentais, kaip pavyzdžiui, e, struktūriniai fondai ir kad būtų sinergija. Kaip, dėl to aš siūlyčiau įtraukti ir techninę pagalbą, o ne vien tik tai, kad būtų finansinė pagalba. Dėkuoju. You very much, um, and I would like... Labai ačiū, o dabar... O tai... Nasak. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní Staras. Dėkuoju. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti poniai Staras Vagau, paruošusiai šią nuomonę. Aš manau, kad mes pasieksim naują lygį, tai yra naują kokybės lygį. Ir manau, kad mes turim apmastyti kaip daugelį aspektų. Visų pirma, Europos komisija apibrėžė e, gamtinės katastrofas, e, apibrėžtis tai yra NAT 2 taip priešta ir iki vieno procento BVP, regionų BVP. Bet mes visi žinome, kad gamtos nelaimės neaps, neatsiriboja administraciniais regionais ir labai dažnai jos turi tarp valstybinį pobūdį. Taigi reikėtų apimti visą zoną vertinant ir leisti, kad e, būtų apimta visa tarpvalstybinė zona ir e, tai maždaug pasiekti nacionalinis nurodytus lygius. Ir toliau dėl žalos nustatymo 1,5 BVP procento. Mano nuomonė, tai nėra pakankamai aukštas lygis. Jeigu mes grįžim prie paskutinių gamtos nelaimių, kaip pavyzdžiui Sicilijoje vulkano išsiveržimas arba ketvirtų metų potviniai, tai jeigu mes vertinsim pagal šios kriterijus nu, ir vertinsim tokią žalą, nuostolius, tai šitos nelaimės nepateks į sąrašą. Taigi, kaip kolegas Tavarkakis, aš norėčiau, kad šitas lygis būtų sumažintas iki 1 procento BVP. Ir paskutinė pastaba dėl administracinio supaprastinimo. Mano nuomonė, e, e, reikia pateikti, prašome, reikės paviršutiniškos informacijos ir reikėtų pateikti prašymą per 10 savaičių nuo pirmųjų nuostolių patyrimo. Nuotol, potvinių atveju tai yra nerealu, kadangi potviniai paprastai e, turi ilgalaikės pasiekmes ir vertinimas užima ilgiau laiko, taigi aš siūlyčiau, kad šitas terminas būtų pratestas iki tol, kol bus baigta nepaprastoji padėtis, jeigu ji buvo paskelbta regione. Tai tokios mano pastabos ir aš pateiksiu ir pakeitimų pasiūlymus. Ačiū. Committee... Suprantu, kad Johannes irgi norėjo kalbėti komiteto vardu, bet Hanes gal galėtumėte pakomentuoti išsakytas pastabas ir taip pat informuoti mus uh, ką žinote apie tarybos poziciją, nes mes žinome, kas tradiciškai palaiko mūsų pusę, e, e, bet kokia yra oficiali finansų ministrų pozicija ir ar taryba yra pasitvirtinusi kokį nors e, mm, darbų grafiką, nes norėtume, kaip žinote, balsuoti plenarnėme posėdėje kovo mėnesį. Taip pat gal galėtumėte e, pateikti informaciją mums apie metinius e, metinės suvestinės, kiek panaudota per metus, ar panaudota 500 milijonų. Berots, kad paskutiniai duomenys yra, kad vien Vokietija su keliomis valstybėmis paprašė 400 milijonų eurų. Tai žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kartą e, pabandysiu atsakyti jūsų užduotą klausimą. Taryboje dar nebuvo posėdžio, kuriame svarstomas šis e, pasiūlymas Pirmasis struktūrinių veiksmų darbo grupės posėdis numatytas kitos savaitės pabaigoje. Yra preliminarus e, darbų kalendorius ir numatyti susitikimai per, kitus, per kitų metų tris pirmuosius mėnesius, bet tai yra tik preliminarus e, planas ir viskas, viską apspręs tai, kokią poziciją valstybės užims dėl šio pasiūlymo įvairių elementų. Taigi negaliu Jums pasakyti, ar, ar, ar galima tikėtis pačios pažangos svarstant šį pasiūlymą taryboje. Taryba neturi motyvų dirbti sparčiai, nes dabartinis solidarumo fondo reglam... E, tvarkantis reglamentas galioja ir toliau galios ir tuo požiūriu nėra spaudimo skubėti. Uh, Bet žinoma, komisija daro viską, kad būtų pažanga šioje srityje ir kad šis reglamentas būtų patvirtintas prieš e, parlamento, bet šios kadencijos parlamento darbo pabaigą. Metinės lėšų panaudojimas. E, 2008 per metus skiriama nedaugiau nei vienas milijardas eurų šalia įprastinio biudžeto. Tai nėra e, lėšų panaudojimo tikslinė suma, bet tai yra lėšos skirtos e, tam atveju, jeigu jų prireiktų, jeigu susidarytų netidėliotina situacija. Taip pat nėra detalių nuostatų, kaip tas lėšas panaudoti, tik pasakyta, kad skirtos, skirti asignavimai turėtų būti panaudojami labai taupiai, kad fondo lėšos neišsektų iki metų pabaigos. Ir taigi likė, mes turime užtikrinti, kad fonde liktų šiek tiek pinigų iki kiekvienų metų paskutinio ketvirčio. Labai blogais metais, pavyzdžiui, kuomet įvyko žemės drebėjimas vienoje šalyje, potviniai Vokietijoje, miškų gaisrai Ispanijoje, vis tiek reikia pasistengti, kad galėtume padėti, e, suteikti pagalbą e, iš tų lėšų, kurias turime. Fondo lėšų panaudojimas labai skyrėsi skirtingais metais. Vienais metais buvo panduota tik 100 milijonų eurų, o kitais metais 800 milijonų eurų ir netgi daugiau. Taigi, ką nors prognozuoti sunku, 2002-aisiais, kai fondas buvo sukurtas, komisija e, parengė metodą, e, kuriuo remdamas jie apskaičiuoja skiriamas dotacijas. Tai yra nėra tokios taisyklės, kad lėšas pirmas gauna tas, kuris pirmas jų paprašo. Mes e, skiriame pagalbą e, tais metais patyrusias nelaimės patyrusiams šalims ir e, skurdesnės šalis gauna daugiau, o tur, turtingesnės labiau pasiturinčios šalis tuo atveju, jeigu joms prireikia negalime viršyti 1 milijardo eurų. Taigi, kaip, kaip sakiau, taikant šį metodą, me, mums pavyksta išspręsti visas šias problemas ir mes niekada nesame visiškai išnaudoję fondo lėšų. Per pastarosius 11 metų mes fondo lėšų vidutiniškai išnaudojame vieną trešdalį per metus, bet kartais mažiau, kartais daugiau. Dabar norėčiau atsakyti pranešėjo išsakytas mintis ir sureaguoti į komiteto narių pastabas. Komisijos pasiūlymas e, paremtas logika, pagal kurią reikia, mes norime tobulinti fondo veiklą, užtikrinti, kad lėšos, lėšas būtų panaudoti paprasčiau ir aiškiau. Manome, kad, fond, kad fondą steigimą remiančių principų e, keisti nereikia. Ir taip pat nuspręsta, kad nereikia didinti e, numatytų ribų, kad, kad, kad didinti lėšų panaudojimą. E, nes nemanoma, mes manoma, kad tokio poreikio neturėtų iškilti. Kaip žinote, e, pagal kitą daugiametę finansavimo programą fondui skiriamos lėšos sumažintos per pusę. Tai reiškia, kad jo panaudojimo plėtoti negalime. Kalbant apie regioninės katastrofas, kurios yra veikiau išimtis, o ne taisyklė, nes, nes papra, fondo lėšos skirtos e, didelių kamtinių katastrofų atvejams. Kaip jau sakiau, dabartinėme reglamente įtvirtinti kriterijai yra pernelik sudėtingi, norime juos supaprastinti ir patvirtinti su BVP siejama e, rodiklį. Mes siūlėme pusantro procento BVP rodiklį, e, pranešime komitete siūlo, svarstame mes siūlomas vienas procentas. Mes labai kruopšiai apskaičiavome būtent šį kriterijų, nes remiantis šiuo skaičiumi galėtume panaudoti lėšas, remdamėsi praeitie patirt, patirtais patirtie ateit... praeitie įvykusių nelaimio analizę. Ir jeigu būtų pasirinktas 1 procentas, tai būtų galima pretenduoti finansavimą tais atvejais, e, kai anksčiau nebuvo galima ir iš išsiplėstų atvejų skaičius, nemanau, kad tai būtų geras ženklas šiame kontekste. Mūsų siūlomi patobulinimai leistų mm, sparčiau gauti fondo lėšas nei iki šiol. Ir mes siūlome avansinių mokėjimų galimybę iki 10 procentų, tai 30 milijonų eurų. Ir komisija nesipriešina tokiems siūlymams. Tačiau reikia sakyti klausimą, kaip tokios lėšos, iš kur tokios lėšos paimamos. Ir apie tai, tą klausimą reikėtų papildomai apmastyti ir apie tai kalbėjome vakar biudžeto komitete ir nusprendėme ieškoti alternatyvių pasiūlymų. Ir tai reiškia, kad reikės keisti ką tik patvirtintą struktūrinio fondo bendrųjų nuostatų reglamentą. Tai nėra idealus dalykas. Bet žinoma, komisija nesipriešintų tokiems siūlymams, jeigu tik jie yra įgyvendinti. Dešimties savaičių e, paraiškos teikimo terminas, kai kas teigia, kad tai per trumpas laikotarpis. Dešimt savaičių yra e, terminas įrašytas dabartinėme reglamente, mes jo nekeičiame ir per tas dešimt savaičių rei, ta, tos dešimt savaitė mums atrodo ne, subalansuotas sprendimas. Tai reiškia, kad reikia sureaguoti pakankamai greitai, bet valstybė narė turės pakankamai laiko patirtai žalai įvertinti. E, n, kai kas sako, kad tas dešimties savaičių laikotarpis labai trumpas. Aš nežinau, ar reiktų tą laikotarpį e, didinti, bet mes norime, kad fondo lėšas būtų galima panaudoti sparčiau. Jeigu e, įrašysime dešimties ar penkiolikos savaičių terminą, tai fondo lėšos šalį pasiektų vėliau, o to juk mes nenorime. Tuo atveju, kai katastrofa katastrofa tęsiasi ilgą laikotarpį, ir ateityje bus įmanoma teikti papildomą informaciją, rašyti papildomą informaciją vėliau, net jei paraiška pateikta per dešimtį savaičių. Minėta, kad NATS 2 e, regionas galėtų būti e, tuo pamatu atspirtimi, kurio pagrindų apibrėžiame, kas yra regioninė katastrofa. Jeigu mm, gamtos nelaimės paliečia didesnį, apima didesnį regioną, nepaiso administracinių ribų, žinoma, tada galima pasiekti NAC 2 regioną apibrėžti, taip pat panaudoti e, regioninio BVP rodiklį ir tuo pagrindu apskaičiuoti viską. Kalbant apie regionus palei valstybinės sienas, čia iškiltų daugiau sunkumų, nes fondos, fonde kalbama, fondo nuostatose kalbama apie pagalbą valstybėms narėms, kurios patyrė ga, gamtos nelaimės. Jeigu pažvelgsite į pasienio regionus, pamatysite, kad sunku nuspręsti, kuriai šaliai mobilizuoti lėšas. Todėl paprastai įmanoma mobilizuoti lėšų panaudojimą dviems šalims, jeigu e, įvyko nelaimė, arba jeigu e, gamtinė nelaimė palėtė vieną šalį, tai kaimininė valstybė taip pat gali pretenduoti į pagalbą iš fondo. Siūlymas e, pratesti gyvendinimo laikotarpį iki 18 mėnesių, mes tam nesipriešinsime. Mes patyrėme, kad valstybės narės e, ne visada sugeba panaudoti skirtą finansavimą per vienerius metus. Mes sumažinsime, sutrumpinsime laikotarpį per kurį lėšos ateis. Pradėsime finansuoti, finansus e, skirti nuo kitų metų pradžios ir taip, atšvelgiant visą tai, atrodo logiškas sprendimas pratęsti tą laikotarpį. Techninė parama buvo minėta. 2 procentai techninės pagalbos. Dabartinis reglamentas ne nenumato techninės pagalbos teikimo, nes buvo nuspręsta, kad reiktų teikti paramą gelbėjimo operacijoms, o ne administraciniai, ne, ne, ne finansavimą administracijai. Nes ad, administracija uh, rūpinasi fondo lėšų, skirtų fondo lėšų panaudojimu. Ir jeigu valstybėms iškyra ženklių sunkumų panaudoti šią skirtą paramą, tai, tai būtų galima svarstyti. Man atrodo, kad aš aptariau viską, kas buvo, visus klausimus kai kalbėjote apie tech, techninę paramą, jūs turėjote omeny ekspertų e, tinklą, nes Nikos kalbėjo apie, galim, apie tai, kad būtų gerai, e, jei egzistuotų patikimų ekspertų sąrašas, kurių pagalba būtų galima pasitelkti. Mes nežinome tokių atvejų. Taip, žinome, kad buvo atvejų, kuomet ES skyrė specialistų grupę komandas, pavyzdžiui, e, kad ištirtų, įvertintų žalą padarytą Lakvida regione. Finansavimo problemų dėl to neiškilo. Ir manau, kad kai šalis, kai kurios šalis prašė techninės pagalbos, uh, Jos norėjo pagalbos padengti administracinės išlaidas susijusias su fondo lėšų panaudojimu, audito atlikimu ir taip toliau. E, abejotina, ar, ar tai būtų naudinga, ar būtų naudinga skirti tokią pagalbą. Toliau Lambert Van Nistelrooy, Olgi Vlasek ir paskui pranešėjas. Pranešėjas kalbės pabaigoje, Lambertai. And My impression is that if you listen to all, all remarks... Mano pastabas bus labai trumpas. Išklausys visas pastabas, tai suprantu, kad mes nelengvų darbų užsimame. Tai yra daug, yra daug dalykų, kurie e, su, giliai susijęs su pačiu reglamentu ir su yra kitų dalykų susijusių su ateitinai, ypač per ateinančius septynis metus, jeigu mes pritarsime pranešėjui, tai nėra garantijų, kad tai bus įgyvendinama. Aišku, galima e, prisimti įsipareigojimus tokiam laikotarpiu, bet jeigu tai bus įprastinis e, reikalas, tai, tai tikrai tai nesuveiks. Ne, tai čia lieka atpras klausimas ir mes kaip komitetas galima patikti pirmininkaujančiai valstybei pagidavimą užbaigti jį iki šio laikotarpio ir labai intensyviai dirbti. Sustikimai posėdžiai vienas pakito, jeigu reikia trilog, trilogas, Ir matome, kad, e, žinote, jūs kalbėjote apie sausį kovą, viskas labai greitai ir, ir paskui visi bėgs į rinkimus. Tai galbūt reikėtų parašyti laišką ar kažką padaryti, kažką mm, ypatingo ir mūsų pirmininkė dirba labai greitai ir dirbama labai intensyviai, kaip mes matėme per pastaruosius metus, bet e, ypatingus atvejus reikia ypatingai traktuoti, bet kaip, kaip šį kartą bus. Very much, Olžich. Labai tu, ačiū. Uh, for information for... Aš norėčiau pateikti Jums informacijos, kad šiandien ir rytoj regionų komitetas mm, aptars pono Branda pranešimą apie solidarumo fondą ir reikėtų į tai atsižvelgti. Manau, kad daug atsakymų, kurios patikė komisija, atsako būtent į atsakymai į jos klausimus yra šitame pranešime. Ir dabar e, šitas, šitą pranešimą jau galima turėti, prie jo galim turėti prieigą. No more comments, I would like... Jeigu nėra daugiau pastabų, aš norėčiau steigti žodį Rosai. Sí, gracias, presidenta. Bien, voy a intentar hacer una síntesis, pero antes decir que eh, esta tarde a las 4 yo... Aš norėčiau kalbėti dar e, ir regiono komitete aptarti solidarumo fondą ir išklausyti juos, ką jie turi mums pasakyti. Jie jau nurodė savo poziciją ir ji labai artima mūsų pozicijai, taigi susumosiu. Regioninės nelaimės iki šiol buvo tokia abstrakti savoka. Ir dabar, ką aš matau, Tai, na, jeigu žiūrėsim į šitą dvasę, tai ES teikia, kad mes galime įgyventi visoliumą, solidarumą ir ES gali padėti regionams, remdamasi biudžetu. Jeigu regionas atitinka kriterijus, kad įvyko tikrai gamtos nelaimė, buvo pra, netekta žmonių gyvybių, tai čia kalbama apie pinigus, bet čia nekalbama kažkokius kitus dalykus. Bet mes dabar kalbam apie vieną procentą ir trilogo etape pasižiūrėsime, ar tai bus vienas ar pusantro procento, mes siūlome vieną, kadangi mes galėtume geriau įgyvendinti SSP ir padėti valstybėms narėms kovoti, įveikti stikinio nelaimį pasakmes. Ir regionų komitetas, ir komisija nori vėlgi 1 procento. Toliau kalbam apie sausras. Tai bus aptarta pranešime biudžeto ir regionų komitetai klausia apie tai. Tai yra ilgalaikės nelaimės ilgai trunkančios ir kalbant apie techninę pagalbą, tai yra vieningas regiono komiteto reikalavimas, kadangi daug regionų negali arba neturi ekspertų, kurie galėtų pateikti pagristą paraišką ir galbūt e, pinigus galbūt reikėtų panaudoti pagerinant infrastruktūrai, bet e, jeigu reikia kažkokių ekspertų, tai nebūtinai e, regionai juos turi. Toliau, kaip ir regionų komitetas, mes siūlome, kad dažnai, kuri vyksta gamtos nelaimė, infrastruktūros pasikeičia, nes jeigu yra potvinis, tai, na, noriu pasakyti, jeigu yra tiltas netinkama vietoje pastatytas, tai tada infrastruktūra keičiasi. Ir aš sutinku su biudžeto komitetu dėl iš ankstinių mokėjimų, dėl avansų, tai galbūt reikėtų pamėginsim išspręsti šitą teisinę problemą. Ir toliau dėl dešimties savaičių ar pratesti šitą terminą, kaip regionų komitetas siūlė, kad būtų lengviau regionams parengti paraišką. Tai tikrai nebus tokio atsilikimų ir mes darysim nuo vienų metų iki 18 mėnesių gyvendinimui, tai čia neturėtų problemų kilti ir dėl NATS, ką regionų komitetas nori. Tai jeigu įvyksta gamtos nelaimė regione pagal NATS 2, bet e, dar reikia įvertinti ir gyventojų skaičių ir visus šitos dalykus galima diskutuoti toliau dėl prevencijos. Aišku, komisija kaip ekstantės sąlyga nori, kad valstybės narės įgyvendytų prevencinės priemonės, regionų komitetas to griežtai nereikalauja, bet tam tikros prevencinės priemonės turėtų būti įgyvendintos ir čia reikėtų tada klausimą paminėti. Aš žinau, kad taryba tarybai nėra būtinybės kažką daryti, nes reglamentas egzistuoja. Tačiau aš e, prašysiu komiteto ir viso parlamento pagalbos, kadangi jeigu galima patobulinti, tai reikia patobulinti. Ir mes čia tikrai galima ženkliai pagerinti, šit, patobulinti šitą reglamentą. Ir e, aš e, pateiksiu pastabas, kad galėtume dirbti tokį darbą ir tada žiūrėsim, susėsim kartu ar galėsim susitarti. Ir kaip bet vis dėlto reikia čia pabaigti patekti laiku, prie, kol nesibaigia mūsų laikotarpis. Šiandien neturime nieko nuspręsti. E, programa numato, kad gruodžio 18 dieną bus pristatytas pranešimas, bus nustatyta data pakeitimams, greičiausiai sausio 6, o 23 sausio mes balsuosime. 23 sausio taip pat vyks vieši klausimai apie solidarumo fondą. Sausio 23 dieną taip pat vyks susitikimas su pirmininkaujančia Graikija. Raginčiau jūs kelti šį klausimą ir pabrėžti pirmininkaujančiai valstybei, kaip tai svarbu ir pasistengti dar šio parlamento kadencijos metu e, šį klausimą pabaigti nagrinėti. Jeigu nepavyktų, tai Miguelis man sako, kad pirmasis svarstymas galėtų įvykti e, balandžio mėnesį, o tada naujasis parlamentas galėtų pratesti darbą. Tokia vienintelė mums galimybę palikti savo darbų įrodymą. <clears throat> Su būsima pirmininkančia valstybė mes dirbsime kuo greičiau, kad išsiaiškintume, kas yra realu. Dabar galime pereiti prie balsavimų. EPP siūlo pakeitimą Lambert. Ne visi dar susirinko balsuoti. Todėl aš pasinaudosiu pertraukėlę ir pasiūlysiu nebalsuoti šiandien dėl VON pranešimo, nes kompromisiniai pakeitimai gauti per vėlai, dėl dviejų iš jų dar yra neiškumo. mes galėtume balsuoti gruodžio 18 dieną. Norėčiau, kad būtų atidėtas balsavimas. Pirminkė, jūs galėtumėt paklausti frakcijų. Aš nenoriu dabar į smulkmenas leistis, pirmininkė. Na, turiu laikytis savo e, darbo tvarkos, ar kas nors prieštarauja prieš tokį atidėjimą. Ne, Tuomet nusprendėme, kad dėl MON pranešimo pasuosime gruodžio mėnesį posėdėje. Galime pradėti balsuoti, patikrinkite savo įrangą, įdėkite korteles ir pradedame balsuoti. kolega pasigėdo kortelės. Kolegos, pasitikrinkite, ar veikia aparatūra, mygtukai. <clears throat> Baigėme balsavimą. Dabar balsuosime dėl Herman Winkler pranešimo. 13 pakeitimas. Lingvistinis pakeitimas niekas neprieštarauja. Kas už? Prieš. Priimta. 14 pakeitimas priimta. 15 žodinis pakeitimas socialistų niekas neprieštarauja. Balsuojame kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 18 <clears throat> su žodiniu pakeitimu kas už prieš susilaikė priimta. 5 kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. Sunku matyti, kaip jūs balsuojate. Kelkite aiškiau rankas. 22 pakeitimas ar kas nors socialistų balsavimui vadovauja. Prieš susilaikė atmesta šeštas kompromisas, kas už. Prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, devintas kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 32 kas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta, 37 kas už, prieš susilaikė priimta, 38 už, patikrinsime 38. Baigėme balsuoti. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Patikrinsime 39. Pradedame. Baigėme balsuoti. Priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė. Priimta. 12 kas už, prieš susilaikę priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 14 kas už, prieš susilaikę priimta. 49 su žodiniu pakeitimu, ar kas nors prieštarauja? Ne. Kas už, prieš susilaikę priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 55. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 56. Kas už? Prieš. Patikrinsime 56. Pradedame. Baigėme balsuoti. Priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, 17 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 18. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 62. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 63. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 64. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 19. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 67. Kas už? Prieš Turime patikrinti 67, pradedame balsuoti. Priimta. 68, kas už prieš susilaikė priimta, 69 kas už. Patikrinsime 69. Baigėme balsuoti. Atmesta konstatuojamos dalis. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas, su žodiniu lingvistiniu pakeitimu niekas neprieštarauja, balsuojame, kas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis elektroninis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Nežinau, kodėl, bet tenka konstatuoti geras pranešimas. E, na, kartais nekontroversiškas balsavimas nereiškia, kad jis geras. Šiaip ar taip, sveikinimai. 13 punktas išbrauktas iš darbo tvarkės, dabar 14 punktas Kadenbach pranešimas apie palankės sąlygas įmonėms against abstentions adopted. Compromise 2. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimta. Septintasis kompromisas. Už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ir dabar balsuojame dėl viso, dėl visos nuomonės projekto. Balsuojame elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame ir šiam Pranešimui taip pat vienbalsiai pritarta. Aš pati nebalsavau, sako pirmininkė. Uh, because uh, is this because we have time. Yeah, okay. we have time. Uh, dear, co dear colleagues, I would like now to, uh, as we have still kolegos, uh, kadangi salėje dar yra daug narių, ir 10.30 e, mes pereisime prie e, tyrimo, išorės tyrimo pristatymo. Norėčiau kai ką pasakyti apie Kanarų salas. Kaip žinote, taryba priėmė sprendimą dėl mokestinių privilegijų taik, taikomų e, Kanarų salose gaminamoms prekiams. Ir todėl mes turime pate, e, patvirtinti teisinį sprendimą, kad tos priemonės e, įsigaliotų. Siūlau pritarti komisijos siūlymui be pakeitimų balsuoti pagal 46 taisyklę, tai yra e, supaprastinta procedūra ir to, tą procedūrą galima taikyti jei tik niekas jai neprieštarauja. Ir jeigu niekas neprieštarauja tokiam siūlymui, siūlymui pasinaudoti 46 taisykle, galėtume e, tą pasiūlymą patvirtinti. Prašau jūsų pritarimo pasinaudoti su paprastinta procedūra, taip pat atsižvelgti į tai, kad šis klausimas yra skubus. Taip galėsime mm, dėl to pasiūlymo plenarnėme posėdėje balsuoti gruodžio mėnesį, nes kitaip dabar galiojantis sprendimas e, pasi, nustos galioti gruodžio pabaigoje. Taigi, atrodo, kad tą klausimą išsprendėm, jam tam siūlymui pritarėme. Ačiū. Dar turime laiko iki kito klausimo svarstymo pradžios. Prašau, Nikos. Kalbėtas nesijungęs mikrofono. Mūsų frakcija e, siūlo regionų plėtros komitetui surenkti klausimą, kuriame aptartume sėkmės atvejus ir, ir, ir nes, patirtas nesėkmės įgyvendinant sanglaudos politiką. Manau, kad būtų įdomu surenkti klausimą skirtą e, sanglaudos politikos ir regionės plėtros politikos įgyvendinimui ir rezultatams. Šį klausimą turėsime apsvarstyti su koordinatoriais. Tikėjausi, kad, kad galėsime nuspręsti gruodžio mėnesį. Galiu pasakyti, kad aš nenorėčiau, jog diskusijos mūsų komitete vyktų taip, kaip jos vyksta kon komitete. ir mes primsime sprendimą ne dėl trejato darbo, bet dėl gyvendintų sprendimų poveikio. Deja, socialistų koordinatoriaus čia nėra. APP e ir EKR frakcijų koordinatoriai nesiklauso to, ką aš sakau, bet, manau, bet siūlau palaukti koordinatorių susitikimo ir tuomet priimti sprendimą. Taigi šis klausimas bus įtrauktas į gruodžio mėnesio e, susitikimą. Dabar siūlau perėti prie 17 darbo tvarkės punkto. Georgijos yra čia. Nežinau, kas yra šešėliniai pranešėjai paskirti šio pranešimo svarstymui, bet Georgijos yra čia. Pone pirmininkė, mėly kolegos, 2012 biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas regionams skirtos lėšos. E, pat, pa, paskirtos lėšos buvo didesnės, lyginant su 2011 net 6 procentais. Ir E, konstatuojame, kad padarytos klaidos įgyvendinant biudžetą buvo administracinio pobūdžio, sukčiavimų, e, neužfiksuota taip pat neužfiksuota lėšų švaistimo atveju. E, padarytų klaidų skaičius neišaugo ir savo pranešime cituoju mm, statistinius duomenis, kad galėtume parengti prognozes ateičiai. 2012 um, metų biudžeto e, įgyvendinime e, padaryta 0,42 procentai klaidų, o kalbant apie regionų plėtros, anglaudos fondo ir, ir e, socialinio fondo lėšų panaudojimą, tai tų lėšų panaudojime e, padaryta 0,2 e, klaidų. 0,2 procentai klaidų. Ir noriu pasidžiaugti tuo, kad e, reglamente dėl 2014-2010 e, lėšų panaudojama yra e, e, naujos nuostatos. Ir čia noriu pasidžiaugti tuo, kaip mums sekėsi dalyvauti dėrybose dėl daugiamatės finansavimo programos. Taip pat noriu paminėti tai, kas kas susijęs su auditą atliekančiomis institucijomis, e, finansinių, akcentuoju, kiek iš viso finansinių korekcijų buvo padaryta ir apibendrinant galiu pasakyti, kad bendras klaidų skaičius yra mažesnis. Ačiū. Norėčiau suteikti galimybę dabar visiems aptarti šį pranešimą. Jan Olbricht. Esu šešėlinės pranešėjas e, dėl šio pranešimo EPP frakcijoje. Norėčiau akcentuoti kai ką, kas man yra labai svarbu. Visada e, grįžtame prie to paties klausimo, kasgi yra tas biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. Ar įgyvendinimo patvirtinimas tai audito rūmų ataskaita, ar įgyvendinimą galime patvirtinti tada, kai e, galime padaryti išvadą, kad lėšos buvo panaudotos teisingai. Paprastai analizuojame audito rūmo ataskaitą, net jei žinome, kad audito atlikimo sistema yra labai specifinė. Pavyzdžiui, audito rūmai nuspren... tikrina kurią nors programą, lėšų panaudojimą pagal tam, tik... tam tikroje programoje ir tikrina lėšų panaudojimą konkrečią dieną. Pasibaigus e, finansiniams metams e, baigiantis finansiniams metams daroma labai daug finansinių korekcijų. Taigi situacija jau metų pabaigoje būna kitokia nei tą dieną, mm, kurios lėšos buvo audituojamos. Ir būtent todėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas, mano nuomonė, turėtų būti visų susijusių dokumentų apžvalga ir išvados. E, būtent taip elgesi ir pranešėjas savo pranešime. Jis remiasi ne tik auditorumo ataskaitą, bet ir komisijos sąskaito auditu. Taip pat jis atsižvelgia į padarytas finansinės korekcijas, kurios buvo padarytos po to, kai. Uh, kontrolė, kai, kai auditas jau buvo atliktas. E, jei peržiūrėsime e, inform, informaciją, duomenys apie tą dieną, kuomet, e, kurie audituojama, pamatysime, kad duomenys gali skirtis, lyginant juos su tą informacija, kuri patikime metų pabaigoje. Toliau sanglaudos politikos priemonės. Jeigu lyginame skirtingų šalių pateiktus duomenis, duomenis atspindinčius skirtingus laikotarpius, konstatuosime, kad tos priemonės, sanglaudos politikos priemonės tikrai leidžia daryti nemenką pažangą. Galiausiai audito rūmo ataskaitos, jas vertindami Mes e, gauname informaciją ne tik apie padarytų klaidų lygį, bet ir apie tai, kaip veiksmingai buvo gyvendinama politika konkrečiais metais. Apie tai irgi kalbama audito rūmo ataskaitoje. Ir aš išvelgiu čia e, tos finansinės kontrolės politikos kiekybinį pokytį, kokybinį pokytį. Nes kai, kur, kai kurios programos e, būna labai naudingos ir veiksmingos, e, nežiūrint tai, kad jos yra daug klaidų ir priešingai, kitose būna, konstatuojame, kad kitose būna daug klaidų ir jos, nežiūrint tai, yra veiksmingos. Klaidos nėra tas pats, kas sukčiavimas. E, klaidos padaromos tada, kai dėgiamas, pavyzdžiui, dar iki galo nepatikrintas metodas. Todėl turime nepamiršti ir veiksmingumo kriterijus ir tik tada daryti išvadas apie politiką. Ačiū toliau, Markus Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe ja den Gesamtbericht für das europäische. Dėkuoju, panė pirmininkė. E, na, aš e, man šiek, esu šiek tiek nustebęs, kad e, kolegos iš regionų komiteto pri, priėmė tokią poziciją. Mes kalbėjome apie klaidas, mes jas nurodėme. Kitu atveju Europos politika neteks patikimumo ir mm, mes e, patys turėtume nurodyti problemas, o neleisti ir skeptikams tą daryti. Ir mm, klaidų lygis didėja. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, audito rūmai tikrino tik keturias institucijas ir netgi tokiose kritinėse šalyse, kuriuose klaidų yra daugiausia, bet kitose, bet netikrino, tai yra tikrino pačias blogiausias šalis, bet ne, ne kita šalis. Ir auditorių rūmų vertinimas nėra patenkintas, ir jeigu mes minim 6,68 procentų 2,8 procento, tai vis tiek man kelia nerima. Kalbant apie regionų politiką, čia išlieka iš didžiulis iššūkis, nes e, turim reikalauti pagerėjimo ir patobulinimo. Ir kai dėl regionų politikos, tai aišku, mes turim didžiuotis to, ką pasiekėme, kalbant apie regionų politiką, bet, faktas lieka aiškus, kalbant apie klaidų lygį, turim tas pačias klaidas tose pačiose šalise šeštais metais ir paskiau yra peržiūrėta, o 2007-2013 metais vėlgi yra vertinimai ir praktiškai tai yra tos pačios šalis, kur buvo didelis klaidų lygis ir yra kai kurių valstybių, kur tikrai reikia daug ką pataisyti ir jos turi pakeisti darbo metodus. Tai, kaip kolegė teigia, kad vyksta korekcijos, daromos korekcijos taip, bet tai trunka laiko 10-12 metų ir kai kuriais atvejais vienus projektus pakeičia kiti. Ir ar ir kiek, kiek žalos tai yra padaryta nacionaliniams biudžetams, kadangi projektai negali būti vykdomi. Taigi man kyla klausimas, kokio yra nu, nuostoliai biudžetui. Ir tada paaiškės, tai sužinojus, ką mes turėsim pakeisti ir patobulinti. Taigi bent jau kalbant apie mano komitetą, tai mes tikrai turėtume būti drąsesni ir drąsiau kritikuoti. Ne kvesinuoti sistemos egzistavimo, bet mes turim toliau tęsti regionų politikos įgyvendinimą. Tačiau man atrodo, kad mes čia kažką bandom e, taip praleisti pro pirštus ir manau, kad čia reikėtų tinkamiau veikti mūsų regionų vystimo komitete ir padaryti išvadas iš klaidų. Ačiū. Thank you very much. Labai dėkoju. Ar dar kas nors turi pastabų? Kolega Jensen. Tack, jag ska bara göra ett väldigt eh, kort eh, inlägg. Jag, jag håller med att man ska, man, man ska ta revisionsrapporten. Sutinku, kad reikia šitos klausimus rimtai spręsti, rimtai reaguoti signalus ir užtikrinti, kad sistema funkcionuotų. Ir, aišku, yra administraciniai gebėjimai tam reikalui. Ir yra valstybių, kur iš tikrųjų reikia reikalauti, kad būtų pagerinta padėtis, bet Švedijos patirtis rodo, kad mes taip pat turime administracinę struktūrą, kuri sukuria kliūtis, jeigu norit regionams ir projektų gyvendinimui ir kaip panaudoti pinigus. Vienas iš pavyzdžių. Tai interesų konfliktai, kaip pavyzdžiui Švedijos administracija, šitas valdžios institucijas teigia, kad jie negali būti privačių įmonių bendradarbiavimu, bet kad gali būti konfliktų ir, bet kaip sakiau, ir administracinės sistemos, kur valstybės narės blogina padėtį dėl savo biurokratijos. Reikia ir tai atsiminti tuo pačiu metu, kai reikalaujam, kad kai yra klaidos, aišku, reikia taisyti padėtį. Jūs, Lambe, jūs taip pat prašyčiau žodžio. Eh, Dėkuoju. Eh, po metų, kaip pasisakė Jan Olbricht ir Makė, pagal penktą punktą e, nuomonės projekte mes kalbam apie naujo reglamento poveikį ir tai yra tiesa. Manau, kad mes netgi galėtume iš jų pasisakyti šio klausimu, nes aišku yra tam tikras supaprastinimas. Tai yra penki fondai Ir yra ir žuvininkystės e, sektoriai, e, jūrų fondas. Ir jeigu pažiūrėsim, praeitie buvo įvairūs paskaičiavimai apie e, bendrovių įnašus, apie viso įvairias kitas išmokas. Ir tikrai buvo padaryti dideli pakeitimai, kalbant apie tai, kaip vyksta auditos, audito kontrolė vietoje. Ir naujas dalykas yra tai, kad mes daug daugiau dėmesio e, skiriame e, klaidoms, problemams negu praeitie. Ir tą patį galim pasakyti apie tai, kaip vyksta bendradarbiavimas ir bendravimas tarp valdymo institucijų ir Europos Sąjungos. Taigi, aš manau, kad šis punktas turėtų būti formuluojamas taip pozityviau. Ir atsiliepinti tai, ką teigia Markas apie įvairias šalis, apie tuos tyrimus, tai yra šalis, kur yra nuolatinės besitėsiančios problemos ir klaidos daromos, manau, kad tai yra šio komiteto rūpestis irgi. Juk pažiūrėsim į skaičius, aš jų neturiu prieš akis, bet žinau, kad daugiausia klaidų yra padaroma keli, ne, kai kuriuose šalyse metai po metų. Ir turėtų būti specialus mechanizmas, kaip elgtis su šitomis šalimis. Aš nemanau, kad mes turim viską, viską vienodai nuspalvinti. Jeigu, pavyzdžiui, klaidos yra daromas tik tai kai kuriuose valstybės narėse, tai jeigu yra šiaunesnis režimas, audito režimas, kur viskas yra tvarkoje ilgą laiką ir kur ir turėtume taikyti griežtesnę procedūrą tose šalyse, kur, na, sakykime, jos nesugeba e, tinkamai daryti tai, ką mes visi norim. Taigi aš suprantu, kas norima pasakyti čia, bet galbūt reikėtų pagalvoti apie formuluotę. Tai, bet manau vis dėlto, kad kiekvienais metais audito rūmai pateikia nuomonę apie visą sektorių Ir jeigu norėtumėte pirštų parodyti ir nurodyti klaidas, tai galim pateikti labiau pasitikėti tais, kurie tinkamai veikia, tinkamai dirba. O ir kalbėti apie valstybės, kur yra mažiau negu 2 procentai klaidų lygio. Ir galbūt reikėtų pagalvoti, kaip paskirstyti taikomas priemonės. Tai galbūt reikėtų apie tai pagalvoti. Aš čia tiesiog pateiksiu Jums pasiūlymą. Thank you, I don't know if... Ačiū. Nežinau, ar dar kas nors. Uh, norėtų pasisakyti, jeigu ne, aš irgi norėčiau e, pasakyti pastabas, turiu pasakyti štai ką. Visos tos struktūros, kurios paminėtos penktame punkte, kurios bus įgyvendinamos, tai kalbant apie kontrolę, tai nepaprastai svarbu. Tačiau e, mes aptinkame klaidas ir tai nėra prevencinės priemonės, kurios gali būti veiksmingos kaip prevencija, bet per visas dėrybas buvo teigiama, kad turi būti užtikrintas teisinis e, saugumas, tai yra svarbus faktorius, nes paprastai yra įvairių e, skirtumų, įvairių nukreipimų ir tai skirtingai aiškinamas taisyklės komisijoje, valstybių narių vyriausybėse, taip pat auditorumai turi savo aiškinimą ir jie ne visada tai daro vienodai. Dėl to komisijos gairės yra nepaprastai reikalingos. Žinome, kad dabar e, gairės bus labai e, ištamios, negu, daug ištamesnės negu anksčiau, nežinau, ar tai padės ar ne, bet aišku, reikia siekti teisės aktų patobulinimo. Ir tikslas turėtų būti užtikrinti skaidrumą, aiškumą, teisinį saugumą, nes tai iš visų dėrybų, e, kurias taip, aš turėjau su žmonėmis iš regionų komitetų ir taip toliau, bet tiesiog yra netinkamas aiškinimas, nėra blogos valios, nėra netinkamų mm, ketinimų, nėra noro pažįsti taisyklės, bet yra skirtingas taisyklių aiškinimas, kuris, e, kurį aptinka po keletą metų kontrolieriai. Ir taip pat yra skirting, skirtumai, standartų skirtumai, į, kurias taiko įvairius auditoriai iš įvairių institucijų, kaip pavyzdžiui, dėrybose buvo kalbama apie skirtingus, didžiulius nuomonių skirtumus tarp trijų teisės tarnybų. Komisijos teisės tarnyba, tarybos ir mūsų teisės tarnyba laikosi skirtingų požiūrių įvairiais klausimais. Tai nėra kritika, bet yra realybė. Tai yra tiesa ir apie tai, kurie naudoja fondus ir kurie gauna paaiškinimą iš kažko, kuo jie pasitikė ir tas paaiškinimas nėra tinkamas. Ir dėl teisinio tikrumo vėlgi Kaip sakiau, tai yra reikšmingas faktorius, kuris renginti reglamentą. Šiandien per anksti pradėjom svarstyti šitą e, klausimą ir nėra komisijos atstovų, kurie galėtų pasisakyti. Taigi turėtume paprašyti komisijos ir, ir Čorčio, kad jie susisiektų ir jeigu būtų pastabų ir ar galėtumėte susiekti su komisijos atstovai ir jie norėtų ką nors uh, pasakyti ir paprašyti, kad kažką darytumėm ar nedarytumėm, tai e, mes pasirengę tą išklausyti. Nežinau, ar kas nors dar turite pasakyti, Džordžiai, jūsų pastabas. Aš, nu, taip, šitą. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už konstruktyvės pastabas ir dėkuoju už diskusiją. Dėkuoju, tai čia mes dosniai mm, skiriame jums laiko padaboms, pastaboms pateikti. Termino pabaiga yra gruodžio 17.06 val. vakaro ir tada e, rečiai bus pritarta e, sausio mėnesį, o vėliau bus pritarta dokumentui mm, kovo mėnesį. Ir jeigu bus pakeitimų, tai mes pataisysim darbo tvarkę, bet dar turim laiko šitos nuomonės rengimui. Taigi norėčiau užbaigti šitą e, darbo tvarkės punktą ir norėčiau dabar pereiti prie 15 darbo tvarkės punktą. Tai yra internetintas skaitminė, skaitminė darbotvarkė ir Europos regiono ekonominis vystimasis. Ir norėčiau visų pirma suteikti žodį OSERS arba jo atstovai apie e, šitą tyrimą yra ponė Lifonti ir tarptinės domenų korporacijos ir e, jie buvo atsakingi už šitą tyrimą. Tik prašome žodis jums. Um, thank you very much. Can you hear me? Yes. Šiu, ar galite mane, ar girdite mane? Labas rytas. Norėčiau prisistatyti. Iš tikrųjų, aš nedirbu e, šioje konsultacinėje įmonėje, aš esu e, nepriklausoma konsultanti ir dirbau e, draugės su pramoniniu tyrimų centru ir bendradarbiavau su jais, aš bendradarbiauju su įvairiomis kitomis įmonėmis bei valstybės įstaigomis. Um, uh, uh, aš dirbau su inovacijomis, jų poveikis, su jų poveikiu pramoniai ir konkrečiai su informacinėmis ir komunikacijų technologijomis, kurios daro uh, įtaką ekonominiams ir socialiniams aspektams. Aš e, aptarsiu savo pranešimo turinį. Pirmiausia, pakalbėsiu apie tyrimo tikslus. Po to apie IKT tendencijas ir iššūkius. Taip pat reikėtės aptarti, kokių privalumų galima tikėtis Europos regionų ekonominiai plėtrai iš Europos skaitmininės darbotvarkės. Aptarsime konkrečių pavyzdžių konkrečių projektų pavyzdžių ir koks buvo poveikis regionų iniciatyvoms. Taip pat aptarsime horizontalių iniciatyvų poveikį regionų plėtrai. Tai gali būti ES arba nacionalinės iniciatyvos. Pranešimo pabaigoje pateiksiu išvadas ir jūs galėsite užduoti klausimų. Tyrimo tikslai ir metodas. Tikslas buvo suprasti, kokiamis sąlygomis Europos skaitminė darbo tvarkė gali skatinti ekonomikos augimą ir socialinę gerovę regionų lygmenių. Skaitmeninė darbo tvarkė numato įvairių iniciatyvų ir europinių, ir nacionalinių bei regioniais lygmenimis. Mes norėjome išsiaiškinti, ar iniciatyvų vykdomų europinių ir nacionalinių lygmenių. Ar, ar tos iniciatyvos viena kitą papildo? ir ar jos papildo regioninės iniciatyvas ir kokį poveikį jos sukuria. Paprašysime technikų, kad e, sutvarkytų e, techninę pusę. Kalbant apie metodiką, naudojame statistinę analizę, e, situacijos apžvalga ir taip pat atlikome keletą konkrečių tyriamųjų projektų. aiškindamėsi, kokios iniciatyvos vykdomos ES ir nacionalinių lygmenimis. Sunku man kalbėti, kai skaidrės tinkamai neveikia. Norėčiau aptarti IKT tendencijas. Manau, žinote, jog šio laikinės informacinės technologijos yra daugiausia grindžiamos debesų kompiuterijos technologija, taip pat plačio juošių internetu, naudojama daug mobilių įrenginių, įvairių programėlių ir socialinių tinklų. Dėl to gerokai E, pasikeitė situacija, daroma įtaka ir ekonomikai, ir visuomeniai. Pakalbėkime apie ekonominį lygmenį. Poveikis jam yra labai svarbus. Mums reikia pažangiausių telekomunikacijų infrastruktūros, pažangioji ekonomika reiškia, kad prekių ir paslaugų gabinimo bei teikimo sąlygos yra visiškai pasikeitusios. Darbo jėga organizuojama visiškai kitaip, e, pasitelkus kapitalą ir įvairias naujoves, padidinamas našumas. Na Pažangios išmaniosios sistemos yra tarpusavį susijusios. Jums turbūt girdėtas toks dalykas kaip daiktų internetas, taip pat prekės įrenginiai, kurie yra tarpusavį susiję interneto ryšių. Tai daro milžinišką įtaką socialiniams ir ekonominiams faktoriams bei inovacijoms. Juk mums, mūsų piliečiams, reikia tinkamų pakankamų skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninio raštingumo. Jei padidiname privačių ar viešųjų paslaugų skaičių, skaitmeninių paslaugų skaičių, tai juk piliečiams reikia turėti pakankamą skaitminio raštingumo lygį, kad galėtų tomis paslaugomis naudotis. Taip pat reikia, kad piliečiai pasitikėtų tomis paslaugomis, kad jos būtų saugios, privačiomis ir valstybinėmis paslaugomis nebus pakankamai naudojamasi, nebus pakankamai investuojama jas, jei e, žmonės nebus linkę tomis paslaugomis ir tomis technologijomis naudotis. norėčiau aptarti tendencijas. Skaitminės e, ekonomikos inovacijos yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir priklauso vienos nuo kitų. darbo jėgos našumas priklauso nuo socialinių pokyčių, taip pat priklauso nuo žmonių sugebėjimo dirbti su IKT technologijomis. Produktų inovacija ir procesų inovacija priklauso nuo IKT įgūdžių turėjimo. Čia vienas iš svarbiausių aspektų šiuo metu Europoje. Kai mes kalbame apie inovacijas, skaitminės inovacijas. Kol kas esama pernelyg didelės prarajos tarp paklausos ir turimų įgūdžių pasiūlos. Reikia suvokti, jog šie faktoriai labai glaudžiai susiję. Iš to išplaukia idėja, kad Europai reikia politikos ir instrumentų grindžiamų ciklu. Kokia idėja E, paslaugos turi būti ir internetas turi būti be sienų, interobirulus, o tai padidina paklausą įvairių paslaugų ir turinio padidinę paklausą mes didiname ir greitą eigio tinklo paklausą. O kaip dėl investicijų į tinklus? investicijos gali būti tvarios ir galaikės tik tuo atveju, jeigu bus didelė paklausa iš tų tinklų naudotojų pusės. Taigi užsisuka štai toks ciklas, ratas. Reikia stimuliuoti paklausą, kad sugebėtume atlikti, įvykdyti ilgalaikės tvarias investicijas. Europe, uh, agenda... Europos skaitmeninė darbo tvarkė. Tai viena iš septynių pagrindinių Europos 2020 strategijos politikos sričių. Ji grindžiama ta ką tik mano minėta idėja, kad reikia sukurti tokį e, uždarą ciklą. IKT atlieka svarbų vaidmenį įgyveninant kitas svarbiausias Europos 2020 strategijos politikas. Per greitai peršokau į kitą skaidrę. IKT yra ES inovacijų politikos pagrindas. Manau, kad keisis visa E, mokslinio tyrimų ir plėtros politiką pasitelkiant pagrindinį instrumentą, kuris vadinamas horizontų 2020. IKT taip pat turi fundamentalios reikšmės, kuriant mažai e, CO2 emisijų sukūrenčią ekonomiką, pasitelkiant informacijos infrastruktūras Ir taip pat IKT yra vienas iš kertinių akmenų įgyvendinant darbo tvarkę dėl naujų įgūdžių ir naujų darbo vietų kūrimo. Kaip e, skaitmininė darbo tvarkė daro įtaką regionų ekonominiai plėtrai. Skaitminė darbo tvarkė grindžiama septyniais ramšiais, tai skaitmininė bendra viena rinka, standartų sąveika, pasitikėjimas ir saugumas ir taip toliau. Kiekvienas iš tų ramščių, juose numatoma veiksmų rinkinys. Iš viso tų veiksmų numatyta 101. Tai ir teisėkuros priemonės, ir konkrečios investicijos ir vadinamosios švelnios priemonės. Išskiriame mm, trumpąjį ir vidutinės trukmės laikotarpį. Vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpių bus jaučiamas poveikis regionų plėtrai. Jie tie poveikiai paminėti, e, pažymėti e, oranžinę spalvą skaidrėje. Čia matome tą ciklišką poveikį. Tarkime, skaitmeninė darbo tvarkė, jei koncentruojamės į IKT įgūdžių gerinimą, tai pajusime teigiamą poveikį ne tik tai darbo rinkoje, bet tai taip pat padidins našumą regiono darbo jėgos našumą ir padidins investicijų poreikį, pritrauks investicijų į plačią juostį internetą ir internetinės paslaugas. Matome, kad poveikiai skatina vienas kitą, o galutinis rezultatas yra tas, kad ekonomika auks sparčiau ir pagerės socialinė gerovė. Tarkime, naudojantis skaitminėmis paslaugomis galima sutaupyti ir laiko, ir pinigų, padidėja socialinė įtrauktis visais visuomenės lygmenimis. Tai čia teoriškai, e, bandydami išsiaiškinti, ar tai iš tikrųjų įvyktų praktiškai, mes atrinkome kelis bandomuosius tyrimus ir bandėme panagrinėti jų poveikį. Mm, pasirinkimas buvo iš visos Europos šalis – Estija, Vokietija Berlyne, Italija Umbrijos regionas, Ispanija Andalūzija, Lietuva, e, Junktinėje karalystėje Kornvalyje ir dar viena e, e, studija, kuri apėmė keli, kelis regionus keliose valstybėse sveikatos apsaugos srityje. Vykdydami tyrimus. Pasirinkome skirtingus sektorius. Vienas tai e-sveikata, kitas e-mokymasis, toliau kito tyrimo tikslas remti IKT naudojimą mažose ir vidutinėse įmonėse. Andalūzijoje tema buvo didinti prieigą prie plačia juošio interneto. Toliau. Tyrimas su svarbiausiamis investicijomis 150 milijonų eurų. Kalbu apie regioną, kuriame BNP rodiklis yra labai mažas. Čia aš kalbėjau apie Andalūziją. Toliau tyrimas e, susijęs su skaitmeniniu raštingumu. Ir toliau e, daugia regioninis tyrimas dėl esveikatos. Nagrinėjome, kokį poveikį daro e, šie projektai. bandėme išsiaiškinti, ar tie anksčiau mano minėti skirtingi poveikiai, ar jie iš tikrųjų materializuojasi. Paaiškėjo, kad kiekvienas iš tyrimų daro poveikį skirtingiams aspektams. Šioje skaidrėje matote skirtingas iniciatyvas, kurias mes tyrėme ir vertikaliuose eilutėse jūs matote galimus rezultatus. Atlikome analizės šių iniciatyvų poveikio įvertinimą, interviu ir paaiškėjo, kad poveikis jaučiamas ne tik toje srityje, kurioje iniciatyva buvo pradėta. Imkime e-sveikatą. Iniciatyva Estijoje. Pajutome, buvo pajaustas poveikis um, viešųjų paslaugų ir prekių patobulinimui e, buvo sumažintos socialinės, socialiniai kaštai, pagerintos gyvenimo sąlygos, pagerėjo aplinka. Vadinasi, kiekvieną iš tų iniciatyvų vykdant buvo pajaustas poveikis ne vienoje, o keliose srityse. E, priedę galite rasti išsamių duomenų apie kiekvieną iniciatyvą ir kiekvieną tyrimą, jeigu jums tai įdomu. Toliau. E, tyrimų horizontali analizė ir patirtis. E, reikia atskirti skirtingas iniciatyvas, nes jos labai skiriasi, kai kurios koncentrausi į IKT technologijų pasiūlą ir paklausą, kitos į internetą. Taip pat mm, dar kitų iniciatyvų tikslas buvo našumas, veiksmingumas, e, kūriama vertė. iniciatyvos darė nemenka poveikį e, socialiniam dalyvavimui, taip pat e, netiesiogiai prisidėjo prie regionų plėtros ir ciklinių investicijų. Iniciatyvos skirtos padidinti našumui. Jos aktyvuoja ekonomikos augimą, nes gamybos faktoriai skatinami, bet taip pat jos prisideda prie gyvenimo sąlygų gerinimo. Jeigu pageriname darbo sąlygas, našumą, tuo pačiu didėja, gerėja gyvenimo sąlygos, mažėja socialiniai kaštai. Taip pat jos gali didinti skaitmeninį raštingumą ir padeda siekti teritorinės sanglaudos tikslų. Bendrai vertinant, matome šių iniciatyvų poveikį ir ekonomikai, jos augimui ir gendroviai. Ir, ir geroviai, atsiprašau. Galima visais atvejais buvo pastebėti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir socialiniai geroviai. Šie poveikiai kaip papildomi buvo jaučiami prie pradinių iniciatyvos tikslų. Čia dar noriu pateikti Jums pavyzdį apie investicijas. Veiksmus daugiausia finansavo Europos regioninis fondas arba Europos socialinis fondas. Guadalinfo projektas Ispanijoje. Jo tikslas buvo siekti vienodo, e, vienodos skaitminės įtraukties. Nustatėme teigiamo poveikio ir skaitmininio raštingumo didinimui, bet ir vietos bendruomenės stiprinimui padidėjus skaitmeniniam raštingumui padidėjo žmogiškojo kapitalo kokybė. O padidėjusi sanglauda reiškia, jog ir apskritai socialinė gerovė padidėjo. Taigi, raudona spalva paminėti poveikiai socialinė gerovė ir ekonominis augimas, jų iš karto arba, arba vidutiniu laikotarpiu nematyti, užtrunka šiek tiek laiko, kol pamatome, jog BVP auga. Tačiau poveikis darbo rinkai, juos galima pastebėti iš karto. juos iš karto regionas ir vietos administracija gali pastebėti. Svarbu, kad investicijas verslas ir piliečiai iš karto įsisavintų. Tai yra svarbi sąlyga. Dar vienas pavyzdys. the horizontal analysis i'm sorry uh, the horizontal analysis of the case studies uh, um, tyrimų projektų tyrimų horizontalios analizės atskleidė kokie faktoriai reikalingi kad procesas vyktų politinis vadovavimas regionuose tinkama teisinė aplinka ji turi būti tinkama investicijoms. Taip pat reikia gerai išplėtotos IKT infrastruktūros. Tai dar vienas iš reikalingų faktorių. Taip pat reikia paminėti paramos programas ir priemonės bei investicijas ir tinkamą nusiteikimą požiūrį į investicijas bei skaitmeninę kompetenciją. Visuomenė taip pat turi būti nusteikusi priimti inovacijas ir technologijas, turi būti šalių suinteresuotumas. Buvo tokių pavyzdžių, kai inovacijų nepriėmė nei verslas, nei piliečiais socialinių lygmenių. Reikia laiko, kad žmonės susigyventų su inovacijomis ir pradėtų jomis <clears throat> naudotis. Okay. Uh, also supranational and national. Uh, Čia galima paminėti ir nacionalinės ir viršnacionalinės iniciatyvas, jos taip pat daro įtaką regionų ir vietos plėtrai. Europos skaitminė darbo tvarkė numato konkrečių veiksmų, kurie jau priklauso valstybių narių kompetencijai ir visos ES kompetencijai. Kyla klausimas, kaip virš nacionalinės ir nacionalinės iniciatyvos įtakoja regionų vystimasi. Nagrinėjome šį aspektą imdami už pavyzdį vieną supranacionalinę, viršnacionalinę iniciatyvą dėl skaitmeninių paslaugų. Ir kitas pavyzdys buvo nacionalinės politikos skirtos IKT įgūdžiams gerinti. Dabar pereisiu prie išvadų. There are necessary conditions for the initiatives to deliver the expected. Turi būti tinkamos sąlygos, kad iniciatyvos duotų regionui e, reikiamą poveikį. Tai ir kultūrinės, ir reglamentavimo, ir teisinės sąlygos. Turi būti tam tikri standartai, tarpusavę sąveiką. Vietos gyventojai ir verslas turi būti pasiruošę priimti naujas technologijas. Kitu atveju investicijos norimo poveikio neduos. CEF gali būti gera priemonė įgyvendinant skaitmeninę darbo tvarkę. koordinavimo reikia, būtinai reikia, finansavimo reikia, tačiau tai ne vienintelės sąlygos projekto sėkmiai užtikrinti. CEF tai yra Europos e, sąsajų, ryšių, infrastruktūros e, Europos tinklų sujungimo priemonė. Toliau pakalbėsiu apie skirtingų lygmenų sąveiką. Tai skirtingų veiksmų ir valdymo lygmenų sąveika duoda didesnį augimo potencialą. Reikia derinti paraleliai įgyvendinti skirtingus metodus, iniciatyvas iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų. Kitaip kyla pavojus, kad politika žlugs. Taip pat svarbu viešojo ir valstybinio sektoriaus partnerystės. Formuojant politiką vietos lygmenių nes vietos klausimai būna labai konkretūs, specifiniai. Ir tos partnerystės gali užtikrinti rezultatus ir teigiamą poveikį. Išvados ir rekomendacijos. Svarbu įgyveninti kiek galima daugiau skirtingų priemonių, nes poveikiai skatina vienas kitą, egzistuoja tas politikos iniciatyvų ciklas. Čia aš kalbu apie skaitmininę ekonomiką ir inovacijas. Informacinės visuomenės paramos priemonės reikia įtraukti į platesnės ir sisteminės strategijas. E pritaikyti papildomas priemonės, našumui didinti skirtas priemonės. Reikia identifikuoti tinkamą rinkinį valstybinės paramos ir privačios paramos. kuri padėtų įgyveninti projekto priemonės. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų įgyvenintos reikiamos sąlygos, kad IKT regioninių lygmenių būtų priimtos, netmestos. Egzistuoja kol kas da, skaitmeninė praraja kai kur. Ja reikia panaikinti. Regionus reikia matyti kaip tą vietą, kur susikerta vertikalios ir horizontalios partnerystės. Taip pat reikia atkurti pasitikėjimą tą šiek tiek keistoką politinės valdysenos sistema, kurią pasižymė Europos Sąjunga. Štai čia reikia pritaikyti tokias priemonės kaip valdymas vietose, privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystės ir veiksmai. Jei jums reikės daugiau informacijos, čia yra mano pašto adresas ir pasistengsiu atsakyti iškilusius klausimus. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Dabar e, galimybė diskusijoms. Viktor Boštinaro pirmasis paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. ši e, studija pasirodo pačiu laiku ir ji mm, pristato nemažai iššūkių. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šiandien tampa visiškai aišku, jog IKT pramonė negali būti laikoma visų mūsų, visų problemų, kurias išgyvena mūsų pramonė panacėja. Aš skaičiau neseniai straipsnį, kurį parašė ekonomistė Dana Farur ir anot jos prognozių, e, vertinant e, ekonomin, ateities ekonomikos tendencijas dėl, pavyzdžiui, naujų investicijų spartos, taip pat dėl E, dėl socialinės krizės, dėl, dėl ekonominių ir socialinių kaštų. Mm, šis sektorius, informacijos ir ryšio technologijų sektorius nebūtinai sukuria didžiausią skaičių darbo vietų. Tiesiog tai e, sritis, kurioje reikia specifinio išsilavinimo ir taip pat žmonių, su kurių išsilavinimas būtų paprastesnis. Vertina tos pramonės indėlį darbo vietų kūrimą, jos vaidmuo išliks svarbus, tačiau tai nebus gyvybiškai svarbus. Krizė atskleidė, kad IKT sektorius jau pergyveno savo pakilimą ir e, ši ekonomika, skaitmeninė ekonomika nepa, nepakeis visiškai ne, e, gamybos pramonės, gamybos ekonomikos. Ir dar norėčiau kai ką pasakyti, kalbėdamas apie krizę. Manau, kad reikia, e, nereikia visko matyti vien juodomis ir baltomis spalvomis, reikia matyti visą spektrą Europoje. Dėl griežtos taupimo politikos įgyvendinamos Europoje, pavyzdžiui, e, sumažėjo prieigos prie švietimo galimybė ir ne tik kaimo vietovėse, taip yra ir miestuose. Sumažėjo e, švietimo galimybės ir tai reiškia, kad bus mažiau gebėjimų, sumažės pajėgumai naudotis tomis ryšio technologijomis ir, ir tiesiog jų panaudojimas nukris. Ir mūsų laukia kita era. Skaitmeninio neraštingumo era, ypač kaimo vietovėse Europos kaimo regionai ypač juose e, tas skaitmaninis neraštingumas yra ypač aukštas. Ir ateitie aiškiai at, išsiskirs kelios e, gyventojų grupės, žmonės, kurie išmanys visas šias technologijas ir kurių šansai susirasti vietą, darbo vietą ir, e, bus daug didesnės nei kitų, nei visų likusių. E, ir būtent tai bus didžiuliu iššūkiu Europos Sąjungai. Tuo pat metu norėčiau paklausti, kaip Europos visuomenė spręs pagyvenusių e, žmonių problemą, kaip užtikrins, kad jie naudotųsi IKT ir išnaudotų visus jų teikiamus privalumus. Čia jau kalbame apie socialinės įtraukties problemas. Aptarę visą tai, noriu dar kai ką pasakyti. Ačiū, kad paminėjote Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Žinau, kad 5G technologijos jau yra jau egzistuoja, tačiau mes neturime infrastruktūros, kad galėtume jas panaudoti. Duomenų infrastruktūra jau gali siūsti daugiau nei 3 terabaitų informaciją. Tačiau Europa nėra e, lyderė mokslinių tyrimų ir plėtotės sektoriuje. Kiti regionai e, išsiveržė į lyderių pozicijas šioje srityje. Ir dar vienas dalykas, Europa kenčia nuo masiško protų nutekėjimo. Geriausi, talentingiausi mūsų inžinieriai, talentingiausi, talentingiausi specialistai ieško darbo IKT srityje, bet kitose regionuose, ne Europoje. Ne Europoje. Galiausiai noriu pasakyti, kad infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė turėjo išspręsti plačiai juosčio ryšio problemą ir sudaryti galimybę IKT paplisti pasienio regionuose. Tačiau plačiajuosčio ryšio klausimui buvo skirta tik vienas milijardas eurų. Ir tai pagrindinis atotrukis tarp mūsų ir kitų regionų, kurie investuoja į naujausias technologijas. Užvaigdamas noriu pasakyti štai ką. Mūsų laukia dvi galimybės. Arba plan, kurti planus ir bandyti e, pasivyti kitus arba daryti viską atskirai, visom šalims daryti viską atskirai. Rumunijoje IKT sektorius yra tikrai neblogai išsivystęs Rumunija yra antra pasaulyje pagal interneto paplitimą. Ar, ar, ar pagal greitai įgio interneto paplitimą. Europai reikia atsigręžti į savo skaitmaninę darbo tvarkę, nes e, prie, prieš keletą savaičių uh, apie, kalbant apie skaitmeninę darbotvarkę, buvo pasakyta daug gražių žodžių, tačiau praktiškai nedaug kas įgyvendinta. Ačiū daliu Lambert Vanisteroj. Aš norėčiau pasakyti štai, kad paprastai rengiamas tokios apžvalgos, o paskui kas nors rengia pranešimą ir tas temas pristato parlamente ir plenarinėje sesijoje. Mes nesame suplanavę renkti pranešimą. Galiu atsakyti Jums, kad viskas buvo suplanuota birželio mėnesį. Visi sprendimai dėl pranešimų rengimo buvo priimti birželio mėnesį. Bet ką daryti su, šia, su šio dokumentu, su šia apžvalga? Uh, mes pradedame naują planavimo etapą. Turiu klausimą taip pat gal ir komisijos atstovams čia sėdintiems. Mane neramina tai, kaip mums sekasi IKT koncentracija, e, mūsų planus IKT srityje sieti su praktiniais projektais. Juk yra regioninėse fonduose skiriant lėšas e, IKT yra kaip viena iš prioritetinių e, temų. Ir reiktų peržiūrėti e, praktinius planus. Šį rytą kalbėjome apie sumanėją specializaciją. Tai, tai yra kalbėjome apie atskirus sektorius. O IKT ir, ir skaitmaninė darbo tvarkė yra uh, galimybės atveriantis e, e, sektoriai, jie yra horizontalūs. Ir noriu paklausti, ar yra planų rimtai imtis šio sektorius, pavyzdžiui, sumaniosios specializacijos programuose. Jeigu panagrinėtume kiek e, iš to, kas čia pristatyta, įdėkta, įsisavinta, pamatysime, kad tik tai vos, kad vos 2 procentai. Iš tikrųjų, infrastruktūros rengimo priemoniai buvo skirta tik vienas milijardas, nors pane Krius norėjo dešimt, dešimties milijardų. E, ta, tas sritis įtraukta į teminės, į koncentruotas sisteminės rytis. Aš norėčiau, kad mūsų komitetas pasidomėtų, e, kuo, kaip toliau viskas klostysis. Bet iš tikrųjų reikia tuo domėtis ir, ir gilintis į šią temą, nes kaip ką tik buvo pasakyta, perspektyvos e, čia yra liūdnokos. Toliau Jans Nilsen. Taip, savo kalbėtas kalbėsiu švediškai. Jums prireiks ausinio. Sutinku su ponu Vanistelrojumi. Tikrai reikia panagrinėti šią temą giliau. Tai, Tai yra socialinė programa, de demokratijos deficitas. Aš norėčiau pabrėžti porą dalykų. E, pavyzdžiui, Šiaurės Švedija ir Šiaurės Suomija. Ten gyventojų tankumas labai menkas. Ir kiekvieną kartą, kai ten lankausi, klausiu, kas padėtų užtikrinti ekonomikos augimą. Uh, Ir atsakymas, kurį išgirstu, yra visada tas pats - galimybė naudotis plačia juosčių interneto ryšiu. Taigi tas pats pasakytina apie, ir, apie privatų ir valstybinį sektorių. Visur reikalinga prieiga prie greitai įgio plačia juosčio ryšio. Esu bendravęs su inžinieriais iš Vokietijos, kurie e, gyvena š, Šiaurės Švedijoje, Olandų specialistais. E, Ir kai tik jie išvyksta iš didelių miestų dirbti ir persikelia dirbti į tokius regionus, jiems būtinas e, interneto ryšys. Taigi aš visada užduodu tą patį klausimą ir gaunu tą patį atsakymą, kad reikalinga prieiga prie plačiajuosčio ryšio. tačiau privatus sektorius neinvestuoja, reikalingos viešojo sektoriaus investicijos, vietos valdžia, e, centrinė valdžia. Žinoma, mes galite tai paskatinti, pasitelkę struktūrinių fondų lėšas, tą ir darome. Yra daugybė pavyzdžių, kaip pavyksta nutiesti optinį, optinį kabelį po žemę ir pasiekti labai atokias, atokius regionus. Ir Kitas klausimas yra turist, turistų mėgstami regionai, kur, pavyzdžiui, kaip slidinėjimo kurortuose, du mėnesius per metus jos užplūsta minios turistų ir, ir jiems būtent tais mėnesiais reikia užsitikrinti gerą prieigą prie interneto. Ačiū, sako pirmininkė, toliau Jano Olbricht. Labai įdomu, atrodo, kad diskusijoje sudalyvaus šimtų procentų visi komiteto nariai. svarstant skaitmaninę darbo tvarkę, iškyla labai keisti dalykai. Visų pirma, turinys. Skaitmaninės darbo tvarkės siekis užtikrinti kokybinius pokyčius regionuose. Kitas siekis, kitas svarbus dalykas e, kalbantis su Europos komisija, aiškiai pamatėme, kad komisija nenori investuoti struktūrinių fondų lėšų į KT, ypač pažengusiuose regionuose. Komisija taip pat nenorėjo į KT įrašyti tarp prioritetinių projektų. Ir dar buvo, paskutinė mūsų viltis buvo infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Bet komisija pareiškia, kad finansavimas šiai priemoniai bus sumažintas pirmiausia. Taigi tokia yra realybė šiandien. Bet aš nenoriu skustis. Diskusijose dėl IKT ir skaitmeninės darbo tvarkės iškilo valstybės pagalbos problema ir tai, kad nėra aiškių nuostatų reglamentuojančių privačių investuotojų uh, investicijas į infrastruktūrą bei viešųjų viešojo sektoriaus investicija. Taip pat e, valstybės pagalba reglamentuojančios taisyklės nėra labai aiškios. Todėl buvo siekiama akcentuoti investicijas į IKT. Ir tikrai e, pasigendame aiškių sprendimų dėl valstybės pagalbos. Gal aš klystu, bet darybų metu, remdamasis informaciją, kurią gavau iš komisijos, darau išvadą, kad to aiškumo nėra. Ir jeigu nėra aiškių taisyklių, tai tai problema vietos ir regionų valdžiai, ar jiems apsimoka investuoti į tą infrastruktūrą, ar suteikti daugiau galimybių privatiems investuotams. Kalbu ne apie turinį dabar, apie e, galiojančius mechanizmus. Ir šiandien kalbame apie skaitmaninės darbo tvarkės svarbiausius klausimus. Dėkui, panas Jacekulski. Kalbėsiu lenkiškai, tai prašome užsidėti užsienės. Mano nuomonė, e, skaitmeninė darbo atverkė e, informacijos klausimai, šitie klausimai yra tokie svarbus ir taip greitai vystosi, kad e, nieko nebūtų blogo, jeigu mūsų komitetas kartais pateiktų teisėkuros pasiūlymų, kurie atnaujintų E, šitų klausimų sprendimą, jeigu, pavyzdžiui, birželį buvo baigėsi galimybė padaryti tai šią, per šią kadenciją, tai aš paremiu tuos, kad reikėtų pateikti teisės akto pasiūlymą, kalbant apie šito tyrimo e, rezultatus kitos kadencijos pradžioje. Ir tai e, dviem aspektais, nes čia kalbam vien tik tai apie techninius klausimus, tai yra klausimai apie plačiai juostą internetą, 5G ir taip toliau, kalbant apie regionų vystimąsi, tačiau iškyla klaus, teisiniai klausimai. Pavyzdžiui, mūsų valstybėje Lenkijoje pusantro, e, prieš pusantrus metus buvo didžiuliai protestai prieš m, aktą programą, tai yra apribojimas prieigas prie tam tikros interneto dalies, tai kad daug žmonių, kurie patys sugeba m, E, tinkamai dirbti, atlikti savo darbą, kurie patys sukūrė savo darbo vietas interneto pagalba, ne, be jokios valstybės ar kitos pagalbos, ir staiga jiems jie pajuto pavojų, kad jie netektų galimybių ne, dėl techninių trūkumų prieigos prie interneto, bet dėl techninių klausimų. Ir čia mes regionų, komitete, e, regionų komitetas kalba apie e, interneto techninių klausimų sprendimą, kad ties internetas būtų. Bet aš paremiu tuos, kad atei, kitoje kadencijoje mūsų komitetas remintis šito tyrimu pateikti teisėkros pasiūlymą. Norėčiau priminti, kad tai vyksta politinėse grupėse ir kad e, politinė grupė, viena iš politinių frakcijų turėtų tai padaryti. Jan Olbricht hat mich herausgefordert, damit... Jan Zeller. Jan Olbricht teigia, kad mes turime, kad visi nariai pasisakys, tai tikrai. Dėl šitą raktinį žodžią, skaitminė darbo tvarkė, tai yra kažkas tokio, kas priliks tą kryžių katalikų bažnyčioje. Kai mes tik apie kiekvieną klausimą kalbam, mes tai paminim. Tai kaip gali būti, kad visoje Europoje yra e, piliečių, kad kuo, kuo daugiau piliečių įsitraukti šitą darbą. Kai kalbam apie Connecting Europe priemonę, mes e, daugiausia dėmesio Mes ten pradėjome šitą darbą ir buvo mobiliųjų tinklų operatoriai, kurie buvo prieš tai, kad vyriausybė kištusi į privat, privataus sektoriaus veiklą. Dabar kalbame apie miestus, apie miesto vietovės. Pavyzdžiui, Berlyne, mano mieste, yra keli paslaugų teikėjai ten, tame mieste dirba. Ir yra internetas per mobilias sistemas, mobilio tinklo sistemas, bet yra daug vietų, kur tai nėra atnaujinta, bet tinklo operatoriai moka didelius pinigus, kad jie galėtų toliau teikti savo paslaugas, tai yra tvarkyti tuos tinklus. Tai čia mes kalbam apie ekonominės lėšas. Ir vakar mes girdėjome apie Kinijos operatorius Europoje, kad yra Kinijos investuotojai, jie superka Europos sistemas ir dėl šitų dalykų netgi buvo tartasi su Kinija. Tai čia mes turėtume tikrai daugiau dėmesio skirti būtent šiai sričiai ir kai kalbant apie atinančią kadenciją. kai mes įveikėme šitas kliūtis dėl struktūrinių fondų, kaip šit, reikia išsiaiškinti, kaip šitie pinigai bus panaudoti. Arba kai kurie politiniai projektai, kurie nieko nepagerins, nieko nepadės. Ar kai mes parinksim tinkamą Europos strategiją, mes įsiaiškinsim, kad šitie struktūriniai fondai teikia, gauna pridedamąją vertę. Taigi, kai dėl prieigos prie modernių priemonių, tai tikrai labai reikšminga ir ypač tai svarbu, kalbant, kai kalbam apie regionus, kur nėra tiek daug vartotojų, kaip didelius miestus ar miestų betovėse. Taigi, panaudoti resursus, tai pavyzdžiui, vietovėse kur nors netoli Berlyno, kaip praeitie buvo patiriamas deficitas. Ir nėra, ten nėra tokio didelio gyventojų tankumo. Ir struktūrinių fondų dėka tikrai jie turi galimybę prieiti prie tinklo naudotis tinklu. Tai pri... mes turim bendrauti su didžiaisiais tinklų operatoriais ir išsiaiškinti, ar jie gali padaryti tai, kas iš jų reikalaujama ir ar vyriausybės pripažįsta, kad kai kuriuose srityse pinigų nepadarysi ir reikia tam skirti viešasis lėšas. Jan Albrecht yra visiškai teisus, teisus kad komisija privalo net nebandyti būti šventesnį už popiežių. Ir reikėtų šiek tiek nusraminti, e, nes manome, matome, kad šis popiežis laisviau žiūri ir komisija galbūt taip pat gali daryti.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 Um, Ačiū steigtą galimybę už pastabas ir galimybę atsakyti klausimus. Taip, į, į KT investicijos yra mūsų e, numeris antras investicijų prioritetuose ir tikrai yra pagrindinė technologija, tai pagrindinė tikslų technologija. Čia aš norėčiau atsakyti kai kurias pastabas apie paslaugų sektorių, apie gamybos sektorių mes skambame pasiūlymus taip, kad juos gal, galima būti panaudoti ir gamybos sektoriuje, kad e, ten būtų panaudoti struktūriniai fondai kaip galima plačiau. Norėčiau pasveikinti tai, kad buvo pabrėžta e, pasiūlos pasu, pa, ir, pas, ir paklausos ryšys. Čia priklauso nuo kai kurių sąlygų. E, koks yra poreikis plačiai juoščių tinklui, kaip 5G ir taip toliau, kokie, e, kokias investicijos turi būti skirtos ir klausimų dėl valstybės pagalbos, dėl parengiamojo darbo, kurio valstybės ir regionai daro, būtent rengdami šias strategijas. Aišku, e, pagalbą, renkiant valstybės pagalbos e, dokumentų paketus, nes jeigu yra paslauga paklu, yra paklausa ir, e, ir pasiūla, tai aišku, gali būti ir tam tikrų rinkos sutrikimų, kur ir tokiu atveju, kai reikės valstybės pagalbos. Taip norėčiau pakomentuoti ir e, atskirų tyrimų analizę, kuri buvo atlikta tyrime, įdomu buvo taip, kad yra skirtingos, skirtingi skirtingų projektų e, rezultatai. Ne visuomet e, našumo padidėjimas, kai kur buvo padidinta e, socialinė įtrauktis, tai labai rimtas tikslas, bet toks didelis skirtumas tarp dviejų plačių juoščių tinklų projektų tarp Ispanijos ir Junktinės karalystės, tokie skirtumai. Pagal šitą patiktą lentelę aš norėčiau čia giliau išsiaiškinti, kokios yra, kokie yra rezultatai, o e-sveikatos projektai nedarė jokio poveikio našumo, tai čia kelia nerima. Dėl įvairių rekomendacijų, kurios buvo paminėtos ir kai kurių pastabų, kuris patikė kolegos, aš norėčiau pritarti tam, kad tiek yra pabrėžiama strateginė perspektyva ir kad reikia jungti veiklą ir strategijas. Mes e, kviečiame valstybės narės ir regionus įtraukti į kada strategijas, į bendras strategijas, nes tai yra protingiausia. Ir netgi jeigu mes e, ir nestumsim šitų kai kurių į kad strategijos tikrai yra reikalingos. Taigi, įtraukti jas į strateginį kontekstą yra labai svarbu ir reikėtų pabrėžti, kaip svarbu geras priemonių, politikos priemonių panaudojimas. Ir jeigu aš galėčiau pridurti, tai yra laikas ir įvairių veiksmų sinchronizavimas kad jie sudarytų bendrą vaizdą, o neliktų atskiros mozaikos detalės vėlgi tai yra klausimas susijęs su Europos lygmens investicijos, e, e, Europe Facility ir skaitmeninių e, technologijų investicijos mes tai skatiname ir jeigu, pavyzdžiui, valstybė mano, kad reikėtų pasinaudoti strateginiais fondais e -pirkim, e pirkimams, e pirkimo konkursams, tai mes remiamės ankstesnė patirtimi. Ir Paskutinė pastaba. Pastebėjome, kad yra daug problemų e, susijusi su IKT projektais ir kad tai yra lėčiausiai į panaudojimas, panaudojimas investicijų lėšas, investicijų projektai. Dėl valstybės pagalbos kartais tai yra projektų sudėtingumas, dėl to mes e, parengėm prieš du metus, dabar peržiūrime garis dėl plačio juoščio ryšio įvairius investicijų metodus, kad privatus kapitalas galėtų investuoti ir e, kad būtų aptikiama pagalba sistemės valstybėms narėms regionams ir taip pat gairės rengiant e-komerciją, e-prekybę, prekybą ir taip pat IKT e, parama Connect generalinėme direktorate. Dėkuoju, dėkuoju iš naudingas pastabas, dėkuojame ir prieš suteikiant žodį ponė Lifontė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad kai mes palyginame projektus, jie yra skirtingame gyvendinimo e, lygmenyje ir, pavyzdžiui, Andaluzijoje jau baigtas projektas įgyvendinti, rezultatai jau matomi ir kitose e, vietovėse, Kornvalyje. E, Bet e, čia aš suprantu, kad e, iš mūsų pusės daugiau nėra pastabų ir ponė Lifontė, jeigu norite, prašome žodis jums, galite atsiliepti kai kurios pastabas ir pateikti atsakymus, jeigu pageidaujate. Okay. Uh, I will try to... Na, aš mėginsiu pateikti kai kuriuos atsakymus, aš pastebėjau, bet, kuriuos pastebėjau, bet jeigu ką nors pamiršiu, tai prašom priminkite. Visų pirma, ponė pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti tai, ką jūs sakėte, kad kartais, kai palyginame įvairių investicijų poveikį, įvairių projektų poveikį, tai jie negali būti lyginami, nes tai nėra galutinis rezultatas iš investicijų, nes projektų įgyventinimo ciklas gali būti skirtingos technologijos, nes yra daromas skirtingos investicijos į vairias technologijas, į vairius sektorius, arba mes investuojame į tokias rytis, kur pagrindinės ekonominės struktūros visiškai skirtingos. Taigi palyginimas palyginti nėra taip lengva. Ir metodologiniu požiūriu ne visuomet galima, ne visuomet tiktų ir dėrėtų lyginti, tai priklauso nuo to, kur mes pradedame projektą ir kaip po investuojam ir taip toliau. Vienas klausimų, e, kažkas teigia, kad aiškiai inovacijos skaitmeninėje ekonomikoje, tai nėra panacėja. Išgydyti šių dienų problemas. Taip, tai aišku. Bet aš nemanau, kad per ateinančius metus investicijos ir poreikis į KT sumažės. Ir pagrindinė priežastis yra tai, kad IKT dabar yra technologija, kuri padeda verslui taupyti pinigus. Kai patyrėme krizę, mes pastebėjome, kad e, investicijų, e, investicijos investicijų pagrindas įmonių viduje buvo toks, kaip galiu sutaupyti pinigus. Taigi, investicijos į informacinės technologijas nesumažėjo tiek, kiek mes manėme, būtent dėl šios priežasties. Ir verslas toliau investuoja, kadangi tai padeda jam taupyti. Kitas dalykas yra tai, kad aš nemanau, jog mes galime grįžti atgal skaitmenizavimo srityje, tai yra kalba apie mūsų, mūsų ekonomiką, tai yra, yra gamybos faktorius, tai yra ir tas faktorius, kurį kurio remiamės kasdieninėme gyvenime ir darbe. Mes negalim grįžti atgal, kadangi mes visi, aš pasidėjau, visi turime smartfonus, visi turime įvairias e, prietaistus. Aš nemanau, kad galim sumažinti investicijas dėl to, kad nuspręsime, kad debesų paslaugos nebus įdomios. Jos yra įdomios, kadangi Europa, dauguma Europos ūkių remiasi mažomis, mažomis vidutinėmis įmonėmis. Aš taip pat esu nepriklausoma konsultantė. Aš galiu dirbti su daugeliu bendrovių, kompanijų ir pasinaudoti debesų technologijomis iš savo mm, kabineto, iš savo biuro. Tai yra toks modelis kurį Europą kūrė ir tai turi veikti. Informacijos technologijos keičiasi, tai keičia mūsų gamybos būdą, mūsų gyvenimo būdą, darbo pobūdį. Tai tiesa, kad skaitmeninė ekonomika nepakeis gamybos pramonės. Visiškai suprantu, nes tai yra tik technologija, nieko daugiau. Tačiau tai pakeičia būdą, kaip mes gaminame, mūsų pakeičia gamybos būdą. Ir tai yra pagrindinis dalykas. Į tai reikia visą laiką atsižvelgti ir to įrodymas yra tai, kad krizės metu, ūkio krizės metu darbo rinka patyrė didžiulių problemų. Buvo didžiulis nedarbo lygis Europoje. Tačiau patikėkite, čia aš neturiu statistikos, bet galiu pateikti jums, kad poreikis į kada e, įgūdžių turinčių žmonių yra vis didėja ir įmonės ir verslo įmonės nežino, kur tokių specialistų rasti. Tai būtent švietimas turi keistis. Tai yra priežastis, dėl ko mes negalime grįžti, grįžti atgal. Ir kas svarbiausia skaitminėje darbo tvarkėje, tai kad Tai yra horizontali politika, jūs esate teisūs. Ir ji padeda įveikti problemas kartu, kadangi visi kartu mes turime jas spręsti drauge. Kai mes rengėme šitas, šitą tyrimą, mes matėme, kad poveikis yra geresnis, lengviau pasiekiamas tada, kai yra parengta politika, kuri apima įvairius IKT e, klausimus. Turime daugybę pavyzdžių. Kažkas minėjo, kad reikia išanalizuoti visus šitas aspektus, aiškinantis, kokia yra pasiūla ir paklausa. Tai tiesa. Yra daugybė pavyzdžių Europoje. Pastarojo dešimtmečio pradžioje, atsimenu, atlikau didžiulį tyrimą ir rengiu projektus netgi Europos komisijai apie viešasis paslaugas piliečiams. Ir tada žmonės sakė, na, yra tokios paslaugos piliečiams, bet niekas juomis nesinaudoja. Įgyventinimas ir pripratimas yra labai lėtas, nes yra skaitmeninė raštingumo problema, bet reikia atsiminti, kad ateinančiame dešimtmetyje vyresni žmonės bus tie, kurie pradėjo dirbti su kompiuteriu ir, ir laptopu. Taigi, kalbant apie, apie elektroninį, tai yra skaitinį raštingumą, jisai didėja, jis auga ir kitas būdas, kaip spręsti šitos klausimus, tai yra atnaujinti mm, ir pradėti švietimą, mokymą nuo vidurinių mokyklų mokinių ir pereiti prie aukštojo mokslo, prie universitetų. Ir taip yra e, iš tokių problemų, bet švietimas turi pakeisti požiūrį. Ir aš čia turėčiau pasakyti, kad to pačiu lygmeniu, kaip ir gamintojai turi keisti jų požiūrį savo e, gamybos veikloje. Vėlgi kažkas teigia, kad tai yra organizacinė problema. Taip, nes tai yra įvairia pusė technologija. Problema yra tai, kad kai žiūrėsime, koks yra privačių investicijų poveikis į KT, tai poveikis yra geras tada, kai šalia investicijų yra ir reorganizavimas, kai yra darbo reorganizavimas įmonės viduje. Ta pati galim pasakyti apie visus lygmenius. Ar tai yra firma, ar tai yra organizacija, ar, ar visuomenė, ar tai yra, pavyzdžiui, tam tikra teritorinė organizacija, Aš suprantu, kad tai tikrai sudėtinga problema, nes tai reiškia, kad niekada negalim taip žiūrėti į ją vienpusiškai. Ir tai yra susiję ir e, su tuo cikliškumu, apie kurį aš kalbėjau pristatymo pradžioje. Na, manau, kad tiek. Ačiū. Visų kolegų vardu noriu pasakyti, kad e, ši apžvalga tikrai labai svarbi, nes ten aptartos e, ES įvairios politikos rytis bei pamatinės iniciatyvos ir ES 2020 strategijos tikslas užtikrinti, kad, jos visos, kad jų visų poveikis būtų apčiuopiamas ir šiandien kalbėjome apie susijusius projektus ir jų vertinimą. Taigi ši studija tikrai labai mums naudinga ir noriu padėkoti Jums už jos pristatymą. Tuo ir norėčiau baigti mūsų posėdį ir primenu kolegoms, jog Regi Koter susitikimas numatytas kaip įprasta e, gruodžio 17 regionų komitete. E, numatyti darbiniai pietus ir jeigu norite dalyvauti juose, e, tai apie tai turite pranešti iki lapkričio 29-osios ir kitas regionų plėtros komiteto posėdis vyks kitą dieną parlamente. Ačiū visiems už dalyvavimą. Got a, uh, uh, confirmation for him from Senate that he's coming to the cocktail, but not to